Labai ačiū. Gerbiami kolegos, dabar yra numatyti vice, komisijos vicepirmininko pareiškimai dėl Europos parla... dėl, e, atsiprašau, dėl Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos susitikimo. Mes pradėsime diskusijas tarybos vardu. Kalbės, atsiprašau, duosime jums laiko vieną minutę, kad pasikeistumėte vietomis. Dvi minutės suteiksime.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 Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, επαναλαμβάνω. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις... Gerbiami kolegos, kartoju, dabar yra tarybos ir komisijos pareiškimai dėl Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos susitikimo, kuris vyks Ženeva 2010 m. kovo 1-26 dienomis. E, kolegė Lopes Garido kalbės, kolega Lopes Garido kalbės tarybos vardu. Ačiū ponė pirmininkė. Europos Sąjunga rengėsi e, Ženevoje ir Bruselėje, kitų šalių sostinėse dalyvauti Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos 13 sesijoje. Šis forumas yra skirtas diskusijoms apie žmogaus teisės visame pasaulyje. Ir mes diskutuojame apie tarptautinės bendruomenės pastangas siekiant pagerinti žmogaus teisų padėtį visame pasaulyje. Tai yra svarbiausios šių diskusijų charakteristikos, diskusijų, kurios įvyks Junktinių tautų žmogaus teisų taryboje. Turime pagalvoti apie savo vaidmenį dėl žmogaus teisų pasaulyje. Taryba labai rimtai žvelgia į šį vaidmenį. Mes labai rimtai e, vertiname iššūkius, su kuriais susidurėme žmogaus teisų srityje, besirengiant jungtinių tautų žmogaus teisų tarybos posėdžiui. Mes įtraukėme Ispanijos vyriausybės vicepirmininką ir taip pat, aišku, ES atstovai e, daug dirba rengdamėsi šiai sesijai. 13 Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos sesijai. Taigi, ES e, pirmininkaujantį valstybę aktyviai darbuosis taryboje. Mes ginsime ES poziciją tais klausimais, kurie yra e, svarbus visoms mūsų valstybėms narėms. Be nacionalinių iniciatyvų ES taip pat pateiks ir rezoliucijų. Mes manome, kad taryba turi turėti priemonių, kad galėtų ginti žmogaus teisės, reaguoti į rimtus žmogaus teisų pažeidimus. Ir dėl to mums reikia ypatingų įgaliojimų. Dėl konkrečių šalių, pavyzdžiui, Birmos, Šiaurės Korejos atvejams, visoms šiems šalims reikia rezoliucijų konkretiems atvejams tai reik, mums reikia įgaliojimų, kad e, jungtinės tautos galėtų imtis veiksmų e, konkrečių šalių atžvilgių, pavyzdžiui, Demokratinės Kongo Respublikos atžvilgių. Taigi toks ir e, jungtinių tautų žmogaus teisų tarybos darbas. Kai kurie klausimai, kurie bus svarstomi sesijoje, kuri prasidės visiškai netrukus, tai yra klausimai, dėl kurių kalbėsime ir šiandien. Tai yra ypatinga sesija skirta gazai ir Goldstono pranešimui. Europos Sąjungoje manoma, kad šis, šios rekomendacijos suteikia pagrindą tolesniam darbu, darbui ir mes manome, kad reikia atlikti rimtus tyrimus dėl žmogaus teisų, e, tarptautinės e, žmogaus teisų teisės pažeidimų ir humanitarės teisės pažeidimų. Ir galiausiai norėčiau pakalbėti apie tai, kaip taryba rengiasi reformavimui, kaip bus reformuojamas e, jos darbas. Šis darbas iš principo bus atliktas 2011 metais reformų būdu ES galės sukurti aiškę strategiją kad galėtume nustatyti poziciją, dėl pozicijos, kurią galėtume ginti. Bet kokiu atveju visiškai aišku, kad ES kaip visada toliau gins e, ypatingojo žmogaus pabėgėlių e, įgaliotinio nepriklausomumo E, mes ir toliau stengsimės, kad į žmogaus teisų tarybos darbą būtų įtrauktos nevyriausybinės organizacijos ir e, užtikrinti, kad e, jungtinės tautos galėtų spręsti žmogaus teisų pažeidimų atvejus. Taip pat ir taryba turėtų toliau galėti įgalioti veiksmus atskirose šalise, kur žmogaus teisės buvo pažįstos. Taigi ES turi aiškę politiką remti jungtinės tautas. Tame darbe kuris yra skirtas žmogaus teisų apsaugai visame pasaulyje. Visa tai bus ES išorės veiksmų srities dalis. Ir tikiuosi, kad, e, kad ypatingos įsigaliotinės e, vadovaujami mes dirbsime aiškiau, geriau ir galėsime padė, prisidėti prie jungtinių tautų žmogaus teisų tarybos darbo. Norime, kad ši taryba būtų e, atviresnė, skaidresnė ir ypač šiuo perinamoju laikotarpiu. Kaip sakiau, ES pirmkančios šalies vadovavimą stengiasi kiek galima prisidėti prie Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos darbo reformavimo. Ačiū pirmininkė. Dėkoju. Norėčiau Jūs pasveikinti nes tai bus jūsų pirmasis pasisakymas plenarinėje sesijoje. Tai, ponė Georgieva, norėčiau palinkėti jums geros kadencijos ir suteikiu jums žodį kalbėti komisijos vardu, prašau. Ačiū už šiltų sveikinimo žodžius. Ir džiaugiuosi, kad šiandieną čia lankydamasi pirmąjį kartą kalbu apie žmogaus teisės, kas patenka į mano portfelio prioritetų sąrašą. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, komisija pritarė Ispanijos pirmininkančios valstybės žodžiams ir norėčiau pridurti šalia to, ką pasakė Ispanijos atstovas dėl būsimos sesijos prioritetų ir dėl to, kaip ES prisijungs prie tų prioritetų. Pirmiausia, dėl teminių klausimų. ES ir Latinų Amerikos valstybių grupė kartu rengia rezoliuciją dėl vaiko teisių. Ypatingas dėmesys bus skiriamas kovai su seksualiniu smurtu prieš vaikus. Komisija yra labai susirūpinusi dėl to, kad tų lytinių nusikaltimų prieš vaikus skaičius smarkiai yra išaugęs konfliktų zonose ir na, tie seksualiniai nusikaltimai yra ypatingai dabar siaučia tarp vaikų. Taip pat e, komentanės e, pagalbos e, konvencijoje taip pat mes bandome tuos dalykus įtraukti ir į rezoliuciją. Taip pat neįgalių žmonių teisės ES vidaus politikoje tai yra svarbus prioritetas, kadangi greitai bus baigiamas stojimo procesas, prisijungimo prie konvencijos, bandant apsaugoti negalių žmonių teisės procesas. Dar vienas aktualus e, dalykas - teisė į maistą. Tai yra susiję ir su tūkstantmečio vystimosi tikslų pasiekimu, taip pat ir viduje perkeltų asmenų žmogaus teisės. Jie, priešingai nei pabėgėliai, nėra tinkamai uh, apsaugomi tarptautinių konvencijų ir mes reikalaujame, kad situacija būtų pakeista. Dar viena pastaba, kurią norėčiau išsakyti, yra tai, kad ES remia, kad pritarė tam, kad plenarinėme posėdėje būtų patvirtintos e, peržiūros ataskaitos tų valstybių, kurios, e, kur, kurių atžvilgių procesas prasidėjo gruodžio mėnesį. Tai yra labai svarbus dalykas, nes ta prižiūrima valstybė gali įsipareigoti pagerinti žmogaus teisų situaciją oficialiai. Tuo pat metu tos valstybės gali paprašyti tarptautinės pagalbos siekiant įgyvendinti tuos įsipareigojimus. Ir komisija bus labai atvira, diskutuos su partneriais, kaip būtų galima įgyvendinti tų peržiūrų rekomendacijas. Kaip pirmininkančios valstybės atstovas teigė, labai svarbu ir šio proceso poveikis visų pirma priklauso nuo ES skaidrumo, atvirumo, valstybių narių skaidrumo ir atvirumo, nes mes veiksmingų rezultatų pasieksime tik tuo met, jeigu rodysime pavyzdį. Dėkoju. Dėkoju. Toliau kalbėtojų frakcijų vardu, ponė Andrikėne Dvi minutės, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, pirmininkančios valstybės atstovė. Aš labai e, džiaugiuosi, džiaugiuosi, kad e, parlamentas patvirtins rezoliuciją dėl žmogaus teisų tarybos sesijos. Taip pat sveikinu tai, kad Europos parlamentas nusiūs ten ir savo delegaciją į tarybos posėdį. Kadangi mano, mūsų rekomendacijos ES, ES tarybai yra dažniausiai susijusios su to, kaip būtų galima pagerinti tarybos darbą, sustiprinti ES vaidmenį toje taryboje. 13 sesija yra tikrai labai svarbi, e, vyks, vykstanti 2010 met, metais, vyks aukšto lygio diskusijos pokalbiai tarp ministrų, aukšto lygio pareigūnų įvairiais labai svarbiais klausimais, kurias e, palėtė ir ministras, ir komisarė. Pavyzdžiui, pasaulinės finansinės krizės poveikis žmogaus teisų padėčiai visame pasaulyje. Mes e, sveikiname tai, kad mūsų partneriai amerikiečiai taip pat įsitraukia į tarybos darbą, tačiau jie turime pažymėti susir, su susirūpinimu, kad kai kurios valstybės bando pagrobti tą procesą ir sumenkinti žmogaus teisų tarybos patikimumą. Iranas e, parodė signalų, kad gali dalyvauti e, rinkimuose į šią tarybą ir bus apmaudu, jeigu Iranas bus išrinktas, kadangi tai tik tai dar labiau padidins skaičių valstybių, kur yra žmogaus teisų problemų ir kurios dalyvauja tarybos darbe. Žmogaus teisų taryba tokiu atveju gali tapti nefunkcionali, neveiksminga, e, kaip atsitiko su komisija, žmogaus teisų komisija. Ir iš tiesų dabar kyla grėsmė žmogaus teisų tarybos patikimumui, dėl to mes turėtumėm imtis visko, ką galime, kad išsaugotumėme žmogaus teisų e, tarybos patikimumą. Dėkoju. Jie dvi lepta. Ačiū toliau, ponas Howitt. Ačiū pirminkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti parlamento dalyvavimą jungtinių tautų klausimuose, nes e, nu, tiesiog tautose paskirtas naujas generalinės sekretoriaus pavaduotojas. Kitą mėnesį mes vėl dalyvausime e, žmogaus teisų taryboje, ne tik su ES atstovais, bet ir su trečiosiomis šalimis bendrai bandysime raginti gerbti žmogaus teisės visame pasaulyje. pasaulyje. Didžiuojasi, kad Ženevoje pamatysime, kad ES yra žmogaus teisų gynėja, viena didžiausių gynėja ir mūsų rezoliucija sako, kad turėtume palaikyti ir žmogaus teisų tarybos tolesnės reformas. Taryba toliau per daug politi politi politikuota ir tie, kurie tiesiog savo automobiliuose išsirkiuoja prie jungtinių tautų E, savo automobiliuose, kad jie pirmieji gautų pasisakyti, pavyzdžiui, Šri Lanka, e, kad galėtų išvengti kritikos jų e, pusėn. Ir žmogaus teisų taryba turėtų dirbti visą laiką, spręsdama žmogaus teisų pažeidimo klausimus. Šiame parlamente mes pritarėme daugeliu principų, kuriuos išdėstė pirmininkaujantį Ispaniją. Dėl reformų norėjau pritarti poniai Andrikieniai sakydamas, kad tai būtų e, mirtinas smūgis tarybai, jeigu Iranas būtų išrinktas į žmogaus teisų tarybą taip pat. Pirmininkė, sunkiausias bet kuriai tautai išbandymas dėl žmogaus teisų yra tada, kai mes gal, e, kaltinami pažinėjimu. Ir todėl ES ir Junktinės valstijos e, Ženevoje organizacinėme posėdėje vasario 18 dieną kalbėjo už tai, kad būtų parengta uh, parengtas tyrimas e, dėl slaptų sulaikymų e, ir pateiktas žmogaus teisų tarnybai. Ne visada galima sutikti su kritika, bet turime atviri e, ją priimdami. Dėkoju ponui Howitt. Pone Ojuland, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Tarybos pirmininkė, komisija, komisijos nariai. Liberalai nori, kad ES būtų matoma. Būsimoje 13-oje žmogaus teisų tarybos sesijoje. Aš esu viena iš šios rezoliucijos bendrautorių ir norėčiau nurodyti du straipsnius - 9 ir 13, kur kalbame apie Iraną. Mums, liberalams, yra nepriimtina, kad taryba negali ar nenori sureaguoti tinkamų greičių į žmogaus teisų krizę Afganistane, Gvinėjoje, Irane ir Irake. Žmogaus teisų taryba yra organizacija, kurie atstovauja visas pripažintas pasaulio šalis, turi stebėti žmogaus teisų situaciją visose valstybėse narėse. Tarybos Lietumas rodo, kad ši organizacija yra per silpna ir negali vykdyti savo pareigų. Šis, šį silpnumą aiškiai parodo Irano kandidatavimas į tarybą per rinkimus gegužės mėnesį. Net mintis apie tai yra absurdiška, turint galvoje jos e, autokratišką e, režimą, kuris e, su represinė mašinerija kurios buvimas diskredituoja visą pasaulinę bendruomenę. Aš kreipiuosi į ypatingąją įgaliotinę, kad ji užimtų griežtą nuomonę šiuo klausimu ir padarytų spaudimą jungtinėms tautoms. Ačiū. Hautala, Dabar ponė Hautala. Dėkoju pirmininkė. Europos Sąjunga turi dabar puikias galimybės sustiprinti tarptautinės bendruomenės požiūrį į žmogaus teisės. Tiek komisija, tiek taryba čia galėtų prisidėti. Man atrodo, tai yra svarbu Europos Sąjungai. Ji turi pabrėžti e, šį klausimą. Galstono pranešimas dėl gazos konflikto, dėl tarptautinės humanitarnės teisės pažeidimų taip pat e, E, yra diskusijų objektas tarp valstybių narių. Ir mes norėtume sužinoti konkrečiai, kokia kiekvienos valstybės narės pozicija yra šiuo, e, dėl šio labai svarbaus pranešimo ar ataskaitos. Kas atsakingas už tai, kad būtų užtikrinta, jog žmonės pažeidę tarptautinę humanitarinę teisę bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Kaip pasakė ponas Havitas, Šie klausimai turi būti išspręsti. Europa turi daugiau kur kas dirbti negu anksčiau, kad kovotų su tokiais veiksmais ir kovotų su nedermu elgesiu su kaliniais. Iš tikrųjų, ES valstybės narės pačios yra įvykdžios praeitie panašių nusižengimų. Tai nebegali tęstis. Dabar turime galimybę sustiprinti tarptautinį baudžiamąjį tribunolą, turime imtis tvirtos pozicijos tam, kad tas ir būtų padaryta. Ačiū, panas Tenok. Pirmininkė, Žmogaus teisų taryba turi labai gerus tikslus, bet ją kompromituoja kai kurios narės kai kurios pačios nelabai e, gali pasigirti žmogaus teisų gerbimo ir demokratiją, įskaitant Kubą, Nikaragvą, Gaboną. Aš tik kelias paminėjau šalis. Taigi e, ši struktūra neturi didelio moralinio autoriteto. ES čia e, turėtų ką nors padaryti ir siekti konkrečių veiksmų, pavyzdžiui, tokia srityje kaip įtvirtinant konvenciją dėl vaiko teisių. Uh, Parlamento rezoliucija labai teisingai pabrėžia, kad 13 sesijoje ne, nes, nebus varstomi žmogaus teisų pažeidinimai daugelie šalių, įskaitant Iraną ir Jemeną. Kalbama apie slaptuosius skrydžius, bet mes turėtume labai gerai pagalvoti prieš užsipuldami savo sąjungininkus JAV neproporcingai. Ačiū. Pone Sinklė, komisija labai nori apibriežti mūsų žmogaus teisės. Mes, Britai, nuo 13 amžiaus jau puikiai žinome, kur esame. Aš bijau, bet turiu pasakyti, kad Lisabono sutartis tik tai šešėlis yra mūsų magna karta. Ir nežinia, kaip yra čia su žmogaus teisėmis. Mes atrodo, bandome teisti kitus, bet reikėtų pasižiūrėti kritiškai patiems į save. Man atrodo, yra ironiška tai, kad nors ES remia kašmiriečių teisės, e, neleidžiama renkti e, referendumo e, dėl apsisprendimo teisės, kuris buvo dar pažadėtas dar 47 metais E, valstybės narės turėtų e, į daugelį dalykų pasižiūrėti rimčiau. Dar aš norėčiau kartą pakalbėti apie referendumą, kuris buvo pažadėtas Britams ir kuris niekuomet nebuvo surinktas. Dėl to, ponas pirmininkė, mano rinkėjai laukia apsisprendimo teisės kartu su Kašmyro gyventojais. Ačiū. E, ponas Salafranka. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad tai yra tikrai puikia galimybė tam, kad mes dar kartą pabrėžtume žmogaus teisų nedalomumą ir universalumą, e, kaip yra rašoma rytoj e, rezoliucijoje, dėl kurios rytoj balsuosime. Mes rengiame metinius pranešimus apie žmogaus teisų padėtį pasaulyje, įvairias rezoliucijas rengiame neseniai apie žmogaus teisų padėtį Irane priėmėme rezoliuciją. Iš tikrųjų, kai kuriuose valstybėse, kurio žmogu, žmogaus teisės padėtis yra ne pati geriausia, e, dažnai e, dalyvauja žmogaus teisės kontroliuojančių institucijų valdymo struktūroje. Iš tikrųjų tokia situacija kaip Irane yra vienas iš tokių, tokios praktikos pavyzdžių. Šiandien ryte parlamente buvo kalbama apie tai, kad vienas parlamento narys buvo išsiųstas iš Kubos. Mes apgailestaujama dėl pono Sapatajo mirties, e, taip pat ponas Maura, kuris buvo politinis kalinys ir dėl e, nepakeliamų sąlygų mirė kalėjime. Komisijos pirmininkas, kuris e, yra atsakingas už susitaikymą su Kuba, ponas Sančiasas teigia, kad ši mirtis yra lygi tyčiniai žmogžudystiai. Mes išgirdome dabar e, pirmininkančių šalies nuomonę, norime išgirsti komisijos nuomonę. Ar galime mes pateisinti kaip nors tokius mirties atvejus, kaip pono Zapatos mirties atveju, ar gali tai prisidėti prie santykių tarp ES ir Kubos gerinimo? Ačiū labai. Norėčiau dabar pasveikinti arkivyskupą e, Portugalijos arkivyskupą ir kitus e, viskupų konferencijos atstovus, jeigu esate čia, tai sveikiname jūs su ekscelencija. eminenciją norėčiau pasveikinti salėje ir taip pat norėtume pareikšti savo užuojautą dėl situacijos Madeiroje, kurią